susipažino, protokolas bus pristatytas protokolė kito posėdžio metu ir jeigu rekomendacijos bus patvirtintos, tai atitinkamai žmonės bus informuoti. Parlamento sesija baigta, visiems gero grįžimo namo, tikiuosi, kad galėsite.